klausimą turiu kai ką paskelbti. Keli komitetai priėmė sprendimą pradėti tarp institucinės dėrybas remiantis 69C pirmą dalimi. Buvo paskel, tai buvo paskelbta balandžio 16. Aš gavau prašymus dėl balsavimo parlamente pagal 69C antrą, taisyklę antrą dalį iš e, socialdemokratų GUE, NGL, Žaliųjų ir EFA frakcijų dėl įtrė komiteto sprendimo pradėti tarp institucinės dėrybas remiantis e, Europos verslo statistikos.